Dear colleagues, may I ask you... Kolegos, prašyčiau atsisėsti. Dabar vyks bendras ekonomikos ir priečių laisvių ir teisių komiteto posėdis. Mes balsuosime dėl dviejų labai svarbių teisės aktų. Prašau visų susėsti. Pirmiausiai, prieš e, balsuodami e, pasitikrinsime, ar yra kvorumas. E, tie nariai, kurie neturi balsavimo kortelių, turėtų pasakyti mums, kad taip yra. Pirmiausiai bandymas, prašau narių įdėti korteles į balsavimo aparatus. Balsuojame. Bandymas. Prašom balsuoti. buvo pasiūlytas, pateiktas pasiūlymas, nesakysiu koks, ir jūs jam pritarėte. We should be 121 members, a quorum would be 31, and we are 69. Okay, so we have the quorum. Taigi, kvorumas yra pakankamas. Atlikome balsavimo patikrinimą. Dėkoju. Dabar galime pereiti prie balsavimo. Dėl dviejų labai svarbių dokumentų. Reikėtų pasidžiaugti parlamento sėkme E, parlamentų, dviejų parlamentų komitetų bendradarbiavimu pagal 55-ąją darbo veiklos taisyklę. Taigi sveikinu Karinč ir Argentinį ir šešėlinius pranešėjus su, su puikiu uh, trilogo rezultatu ir į galutinį tekstą buvo įtrauktos parlamento siūlomos nuostatos dėl atsakomybės. Dabar dėl procedūrų. Mes balsuosime už oficialiai tarybos pirmojo svarstymo dokumentą, tačiau iš esmės jis yra ir galutinis trilogo rezultatas. Taigi balsuosime vardinių balsavimų. tarybos pirmojo svarstymo tekstas dėl direktyvos kovai su pinigų plovimu. Balsuojame. Gomez as well. So they're both forgotten. It got my problem up to the top. Gomez. Gomez. Yeah. Because we need to put that in the text. Yeah. But Gomez is, is fortunate. Yeah. Lady. Yeah. The vote is closed. Baigėme balsuoti. Pritarta. Now we put to the vote uh, the text of the Council on. Dabar balsuosime dėl tarybos reglamento pagal kurį turi būti teikiama informacija pervedant lėšas. Balsuojame kortelėmis. Vote is closed. Baigime. Priimta. Dar kartą sveikinu pranešėjus Simon Kirchhoff ir visą darybinę delegaciją. Baigėme balsavimo procedūrą ir taip pat baigėme rytinę posėdžio dalį. Taigi dviejus metus trukusios darybos pagaliau baigėsi sėkmingai. Eko komiteto posėdis po pietų prasidės 2 val. 15 minučių ir aptarsime popietinės darbo tvarkės klausimus.